ponas Kelmas yra salėje. Like that... Pone pirmininkė, ačiū. Noriu pasakyti, kad balsavau prieš rezoliuciją dėl Lietuvos, nes ši rezoliucija pateikta per anksti, ji nesubalansuota, iš tikrųjų eina kalba apie įstatymą, kuris net neįsigaliojo, ypač kai eina kalba apie pirminį turinį. Ar, ar žmogaus teisė yra ES kompetencija? Taip, tačiau šiuo atveju čia eina kalba jau netgi apie suverenumo principo pažeidimą. Iš tikrųjų, prieartėjama labai prie to. Uh, dėl tos priežasties aš pasisakiau prieš šią rezoliuciją. Taip pat turėdamas galvoje, kad ji mm, turėtų neigiamo poveikio Airijos referendumui, nes tai yra blogas pavyzdys to, kaip, kaip galima elgti su valstybės narės suverenumu. Sonik. Panie przewodniczący, głosowałem. Pone pirmininkė, aš taip pat balsavau prieš šią rezoliuciją todėl, kad Lietuva pati susitvarkys su šią problemą. Lietuvos prezidentė e, įsteigė specialią darbo grupę įvertinti šį įstatymą, kuris įsigalios tik 2010 metais, todėl mūsų rezoliucija iš tikrųjų per daug e, bando kištis į suverenios valstybės Lietuvos vidaus reikalus. Rezoliucijoje taip pat siūloma kreiptis į pagrindinių teisų agentūrą, kad ši pateiktų savo nuomonę dėl šio įstatymo. Manau, kad e, tokie e, dalykai neįeina iš šios agentūros kompetencijas, tai būtų blogas precedentas. Pone Harkin, dabar vieną minutę. Čia. Čia. Ο, ο, ο κύριος Πόσελτ για ένα λεπτό. Ponas Poseltas vieną minutę. Pone pirmininkė, aš esu energingas europietis, e, Konstitucijos ir Lisabono sutarties šalininkas, kovotojas už žmogaus teisės, tačiau ši rezoliucija labai pakenks Europai ypatingai Airijos referendumo išvakarėse, į piknaudžią žmogaus teisų temą, siekdama ją pajungti ideologijos tikslams. Lietuvos priimtas įstatymas nieko bendro neturi su žmogaus teisėmis, atvirkščiai jis nepažeidžia, o saugo Lietuvos vaikų teisės. Aš manau, kad ši rezoliucija yra ideologinė prasme gėdinga, todėl liberalai ir kairieji, siūlydami šią rezoliuciją ir ją priėmė, labai smarkiai pakenkė žmogaus teisėms Europoje. Ačiū labai, panas Kleis. Dank u, voorzitter. Onze Litouwse vrienden zullen het zich ongetwijfeld. Ačiū pirmininkė, mūsų bičiuliai lietuviai. Aš manau, kad um, kitaip įsivaizdavo Europą, kai išsivadavo iš tarybinių laikų. Jie atėjo į uh, Europos Sąjungą, pat, tai ir galvoja, kad tai yra laisvų tautų sąjunga. Tačiau panašu, kad uh, tuos senus laikus pakeitė nauji laikai. Lietuvos Seimas balsavo dėl nepilnamečio apsaugos ir dabar Lietuva yra pasmerkta dėl to. Tai yra Europos mm, elgesys, kuris panašu negerėja su laiku, su metais. Ir pana, noriu padėkoti ponui Ferhofštatui ir komisarui, kurie iš tikrųjų nepagerino žmogaus teisų apsaugos prast, tokiu prastu elgesiu. Mr President, see how the thicket of EU regulation grows. See how Brussels shoots its tentacles žiūrėkime, kaip auga ES įstatymų, visokiausių dokumentų, eina kalba apie nepilnamečių apsaugą nuo jautrios medžiagos. Iš tikrųjų, jeigu mes, parlam, Europos parlamentas, pradėsime priminėti įstatymus vietoje nacionalinių parlamentų, tai kur tos ribos? Man atrodo, aiškiai turi būti pasakyta. Junktinė karalystė turi tikrai labai panašų įstatymą, 27 skirsnį, tai aš tikrai aiškiai pasakau prieš. Ir um, daug metų mes, mūsų partija pasisako už gėjų lygybę, paremta civilinė partnerystė ir bendru sutarimu. Ir aš džiaugiuosi, kad iš tikrųjų yra pasiekta tokia pozicija, bet aš nesu Lietuvos įstatymų leidėjas. Aš manau, kad Lietuvos parlamentarai yra atskaitingi savo rinkėjams ir turi laikytis savo procedūrų. Jeigu mes neleidžiame jiems to padaryti, tai ką tada reikia nacionalinius parlamentus uždaryti į muziejus? Αιτιολογήσεις ψήφου για την κρίση στον τομέα της γαλακτικής. Ačiū dabar pasisakymai dėl balsavimo motyvų, nes susijęs su pieno sektoriaus krize. Ponas Jar vieną minutę kalbės. Ačiū pirmininkė. Daugeliu žemės ūkio e, įmonių kilo pavojus po to, kai mes priėmėme šią rezoliuciją dėl pieno sektoriaus krizės Aš apgailestauju, kad žalieji nedalyvavo rengiant šią rezoliuciją. Reikia labai aiškiai pasakyti, kad e, komisijos siūlomos priemonės neišspręs, neišspręs šios krizės. Pirmiausiai reikia didinti pieno produktų vartojimą, reiškia didinti realizacijos apimtis, pasiūlymai naudoti pieno miltelius veršelių girdimui, taip pat sūrių e, produktams, sūrių gaminiams, pakuotėms taikomi atitinkami reikalavimai jau yra seniai parengti, kodėl iki šiol komisija jų dar neįgyvendino, negaliu suvokti. Norėčiau komisarų labai aiškiai paprašyti ir paraginti jos įgyveninti rezoliucijos nuostatas. Ačiū, ponė Nikolson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 Pirmininkė, ponės ir ponai, norėčiau paaiškinti, kodėl balsavau atitinkamai dėl pieno sektoriaus krizės. Aš susilaikiau, mes žinome, kad šio sektoriaus situacija yra kritiška. Vartojimo kainos pabrango 14 procentų, o supirkimo sumažėjo 30 procentų ir daugelis gamintojų susidurė su bankruotu, pavyzdžiui, Čekijos Respublikoje. Didžiausias e, pieno gamintojas Čekijoje sako, kad dar 15 pieninių netrukus gali bankrutuoti. Mes turime e, ilgalaikį e, ilgalaikės priemonės taikyti šitam sektoriu, o ne trumpalaikės. Ir negalime įsikišti trumpalaikėmis priemonėmis. Ir E, tai neužtikrins stabilumo, mes turime užtikrinti vienodas sąlygas ūkininkams visose valstybėse narėse ir ne tik tai pieno sektorėje. Ačiū. Ačiū, ponas Obermeier. Äh, Ačiū už galimybę paaiškinti savo balsavimą. Iš tikrųjų, šis dokumentas parodo, kad yra prasminga atsižvelgti priimant ekonominius sprendimus į realią situaciją. Dabartinė situacija iškilo ne vien tik tai sumažėjus paklausai, aistrijoje reikia atsižvelgti taip pat ir į specifinę nedidelių Austrijos pieno gamintojų situaciją, kurie negali kovoti su žymiai didesniais pieno gamintojais e, Vokietijoje. Jų išnykimas turėtų fatališkas pasiekmes tiek kaimo plėtrai, tiek apskritai mūsų Austrijos kultūrai. Ponas Borgesio, prašau. In questi giorni si attua in tutta Europa la Pastarosiomis dienomis Matėme, kad vyko protestai e, pieno e, sektoriaus naudai ir e, krintančios kainos, kiti dalykai tiesiog kenkia pieno sektorių, mes turime imtis priemonių, kurios padėtų išgelbėti pieno sektorių ateityje. Ir Mes e, turime remti savo produktus. E, mes matėme protestų gatvėse visur Europoje ir turime atsižvelgti į tai. Mes visi norime e, šviežių produktų, gero, gero pieno. Pasižiūrėkime į savo pačių uh, regionus. Mes visi uh, norime uh, gerti šviež, šviežų pieną. Ir uh, Europos komisija e, priėmė skandališkas priemonės. Pane Borgėzio, manau, kad tikrai jūs labai savanaudiškai elgėtės gerdamas pieną ir nepasidalindamas juos su posėdžio pirmininku. Pone Morbai. Pone pirmininkė, mes gyvename tokiu laikotarpiu, kuomet net ir turtingose šalise žmonės tai, dirbantis pieno sektoriuje žudosi, nes nebegali išsilaikyti daugiau. Aš noriu pasakyti, kad palaikiau pono De Castro pranešimus, nes reikia iš tikrųjų imtis netidaliotinai veiksmų Manau, kad visi pieno produktai, kurie šiuo metu yra sandėliuojami, bus kažkada parduoti ir tai dar labiau sumažins kainas. Noriu Jums taip pat pasakyti, kad e, šis reglamentas padės didiesiems, tačiau nemažiesiems pieno gamintojams. Negalime pamiršti, kad mažiai pieno gamintojai priklauso nuo paramos tam, kad sugebėtų išlikti, o didėjai tik tai siekia didinti ir pasinaudos šią paramą, kad padidintų savo pelną, reikia atsižvelgti į e, žmonių gyvenimo sąlygas, o ne į PPO taisyklės. Noriu pasakyti, kad iš tikrųjų reikia vartoti tai, ką mes gaminame vietoje. Ačiū. Pone pirmininkė, kaip jis sakė, aš žinau, kokia yra grizė mūsų žemės ūkio sektorija. Visi, kas e, susijęs su žemės ūkiu, tai žino. Tačiau kaina, kainos yra nulemtos mūsų bendrosios žemės ūkio politikos, o jos e, labai kenkia ūkininkams Junktinė karalystė. Ne tik ūkininkams, bet ir vartotojams ir mokesčių mokėtojams ir taip pat skurstančiam pasauliui. E, nes mes mes palaipsniui perėjome prie Euro, Europos Sąjungoje e, nu, nuo prie tiesioginės paramos sistemos, kurios e, turėjo tikrai labai blogų pasiekmių. Ir turiu pasakyti, kad Junktinė karalystėje žmonės labai gerai atsimena, e, kaip veikia milk, pieno kvotų sistema. E, ir kvota buvo mažesnė negu mūsų nacionalinė pr produkcija. Ir e, taip pat žinome, kad mūsų ūkininkai naudoja pieną kaip trašas. E, o pieno poreikis Niderlanduose, Prancūzijoje ir kitur buvo didelis. Ir dabar mes grįžtame prie uh, tų priemonių, kurios buvo uh, nepageidaujamos. Kamal, much, <coughs> Kamal. Ačiū pirinkė, praeitą savaitę. E, Beatles albumai keli buvo išleisti šią savaitę. Mes kalbame apie kvotų sistemos naują variantą. Galbūt iš pirmo žvilgsnio čia nieko bendra, bet e, prisiminkime vieną iš bitlų pavadinimų, e, albumų pavadinimų, vėl a, TSRS. Taigi, iš tikrųjų, mes čia turime a, um, tokią situaciją, kur kainas nulėmė a, um, Briuselis, o ne vartotojai ar gamintojai. Ir iš tikrųjų yra mokama į dvigubą desnės kainos tam, kad sistema būtų išlaikyta. Niekas nesiskundė, kai kainos buvo didelės. Atrodo, kad čia EPP e pasuko socialdemokratijos keliu. Man atrodo, kad dar blogiau. Mes matome, kad ES virsta tarybų sąjunga. Ar iš tikrųjų mes vėl grįžtame į TSRS? Ευχαριστώ. Τέλος, ο κύριος Ρόντε, please. Fra dansk liberal side, der øh, har vi stor sympati med de landmænd. Danijos liberalai užjaučia žemdirbius, kurie susidūrė su didžiuliais ekonominiais iššūkiais ir sunkumais šiuo metu. Mes esame labai suinteresuoti jiems padėti. Iš tikrųjų, trumpalaikės subsidijos nieko nepakeis jos visą laiką baigėsi tuo, kad tampa nuolatinėmis subsidijomis ir mes jau e, žinome panašius pavyzdžius iš e, savo nacionalinių parlamentų sprendimų. Aišku, komisija turi imtis atitinkamų veiksmų, tačiau visi šie veiksmai atitolina mus nuo tikrai uh, gero reformų proceso, kurį pradėjo ponė komisarė Fischer Boring, todėl turėjome balsuoti prieš šią rezoliuciją. Ačiū. Ačiū labai. Dabar paskutinis rezoliucijos projektas, dėl kurio balsavome, tai yra energetinis saugumas. Du pasisakymai dėl balsavimo motyvų. Pirmiausia, pons Balčytis, prašau. Πού είστε?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 energetikos saugumas yra labai svarbus ES valstybėms narėms. Mm, pastaroji Rusijos, Ukrainos dujų krizė išryškino energetikos sektoriaus problemas ir visišką kai kurių valstybių narių priklausomybę nuo vieno gamtinių dujų tiekėjo. Baltijos valstybės yra izoliuotos nuo kitos Europos ir yra priklausomos nuo rytinių tiekėjų malonės. Taigi labai svarbu, kad būtų solidarumų e, energetikos šaltinių diversifikavimo ir bendrais interesais paremta bendra politika. Todėl noriu padėkoti komisijai ir pirmininkaujančiai Švedijai, ypač už tai, kad buvo pateikta Baltijos jūros strategija, kuri leis efektyviai mobilizuoti struktūrinių fondų lėšas, geriau jas panaudoti, kad būtų galima pasiekti bendrų tikslų. Esu tikras, jog gerai įgyvenintas strategija e, galėtų tapti regioninės sėkmės pavyzdžių. Ir dar norėčiau paraginti komisiją, kad imtųsi vadovaujančio vaidmens Baltijos strategijos įgyvendinime tam, kad būtų išvengta tokių atvejų, jog e, kai kurių e, valstybių narių individualus interesai neužgoštų bendros strategijos tikslų. Yeah. Panas Sonikas, paskutinis kalbėtas. Ačiū, ponė pirmininkė, balsavau šią rezoliuciją, nes energetikos klausimas yra taip pat ir europinio solidarumo klausimas. Valstybės narės privalo bendradarbiauti tarpusavėje šioje srityje. Energetikos politika privalo būti susijęta su išorės politika ir mes turime atsižvelgti į energetinės situacijos skirtum, skirtumus atskirose valstybėse kova su klimato kaita parodo, kad e, anglimi paremta energetika gali susidurti su didžiuliais sunkumais, vartotojams išauks kainos, todėl privaloma vykdyti bendrą, vieningą bendrijos politiką šioje srityje. Komisija turi aiškiai pasakyti, kad kovos su valstybės narių egoizmu, kurie neižvelgia grėsmės, e, glaudindami santykius su vieninteliu dujų tiekėjų, tai yra Rusija, reikalinga labai aiškiai išreikšta e, komisijos politinė valia šiais klausimais. Ačiū. Pone Matula, noriu Jūs informuoti, kad šiame procese palaukite. Š, pagal šią tvarką Jūs turite pateikti prašymą, e, pa, paaiškinti savo balsavimo motyvus prieš balsuojant. Aš čia parodysiu lankstumą ir suteiksim žodį dabar, tačiau kitam kartui žinokite, kad jeigu norite pasakyti, reikia laikytis tokios tvarkos am votat pentru această rezoliuție. Ačiū pirmininkė, aš balsavau už šią rezoliuciją ir noriu paaiškinti, kodėl. ES yra priklausoma nuo energijos importo. Mes matome taip pat, kad uh, paklausa auga, tačiau gamtiniai ištekliai yra riboti. Energetinis saugumas taip pat uh, sąlygoja uh, šaltinių diversifikavimo ir marš, energijos perdavimo maršrutų svarbą. Taigi labai svarbu galvoti apie galimus projektus. Dabartinis projektas um, dėl uh, Bulgarijos, Rumunijos maršruto yra geras pavyzdys. Ką reikia dar padaryti? Aš norėčiau gal išdrysti paminėti elektros energijos atvejį. Mes dabar, pavyzdžiui, gauname energijų, elektros energiją, bet nežinome, kokie yra jos šaltiniai. Dėl gamto, dėl gamtinių dujų, e, pavyzdžiui, mes turime aiškius maršrutus, tai tas pats turėtų būti gal ir čia. Dėl šios priežasties aš paremiau Nabuko projektą, bet taip pat manau, kad labai svarbu remti šaltinių diversifikavimą ir naudoti kaip galima daugiau atsinaujančių šaltinių. Posėdis dabar nutraukiamas iki 15 valandos, kuomet kalbėsime apie e, taifūną Taivane.